Herren Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamas kolegės, sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį. Mūsų darbo atvarkė šiek tiek pakeista. Ketvirtadienį užsienio reikalų ministrai buvo susitikę į dėlinį susitikimą. Ir mes pamanėme, kad reikėtų aptarti su Ukraina susijusius klausimus. E, atvyks ir Ukrainos atstovas, Ukrainos ambasadoris, taip pat ponas Vygantas iš išorės veiksmų tarnybos. Taigi toks būtų pakeitimas. Daugiau pakeitimų nėra, iš karto pernu prie balsavimo. Stellungnahme. Ehlerio nuomonę pirmiausia. Norėčiau paklausti, kolega Elerį, ar kokiu nors turėtumėt pastabų? Nenorėčiau užimti jūsų dėmesio, tačiau šitas bendras požiūris tarp išorės reikalų komiteto ir Sėdė komiteto buvo tas, kad mes konstatavome, kad kartais viešieji pirkimai vyko absurdiška, pagal absurdiškas procedūras, tiesiog procedūras vyko labai ilgai arba tiesiog net negalėjo prasidėti. Pavyzdžiui, tokios išorės misijos kaip Gruzijoje arba Ukrainoje nepradamos įgyvendinti vien dėl to, kad yra formuluojamas viešojo užsakymo projektas, o po to yra pateikima įvairiausių to užsakymo variantų ir dabar Mums yra reikalingos konkrečios pagalbos priemonės. Aš norėčiau padėkoti biudžeto komiteto atstovams už tai, kad jie kartu su mumis padėjo parengti nuomonę ir kartu pasiūlė finansinės programos pakeitimus. Aš tikiuosi, kad tuo prisidėsime prie um, humanitarinių misijų užsienyje tinkamo įgyvendinimo. Jeigu niekas nenori kalbėti, tuomet balsuosime. Kas už antrąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko priimta. Tuomet atkrenta pirmasis tas pakeitimo siūlymas. Tuomet galime balsuoti už visą dokumentą kortelėmis. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsavimą. Du susilaikė, trys prieš, 44 už. Sveikiname pranešėją. tą dabar dalyką mes tiesiog šmėstėsim ant stalo, ant stalo poniai Greslė. Ketvirtasis darbuotojas klausimas. 2013 metų išorės veiksmų tarnybos biudžeto išlaidų tvirtinimas. Anelį Jetinmeki yra pranešėja, o Auštrevičius atstovaus ją. Jums žodis. Ačiū. Iš tikrųjų, aš pavaduosi kolegė Jetemeki, kuri negalėjo atvykti į šios dienos posėdį. Kolegė norėtų padėkoti kolegoms iš įvairių frakcijų už tą indėlį, kurį jie įnešė į šią nuomonę. Ji pritarė daugumai pakeitimų ir ji sako, kad visi iš esmės susitarė tarp politinių frakcijų dėl esmenių tikslų ir ji taip pat pritarė, kad ketvirtoje eilutėje tų materialių klaidų skaičius turėtų būti, procentas turėtų būti mažinamas tačiau vis dėlto išlaidų lygis yra per daug didelis pagal šią biudžeto eilutę ir todėl reikėtų labai aiškios mm, procedūros, kad tokių materialių klaidų mažiausiai pasitaikintų, pasita, pasitaikytų. EULEX misiją įgyvendinant buvo padaryta pakankamai daug netinkamų išladų ir parlamentas Ir biudžeto komitetas turi būti informuoti apie pakeitimus. Negalima toleruoti jokių sukčiavimų ir korupcijos. Aneli taip pat džiaugiasi tuo, kad trečiais finansiniais metais, kai išorės, tai tie metai, kai išorės veiksmų tarnyba įgyvena biudžetą be didesnių trūkumų tačiau vis dėlto yra pakankamai daug e, e, geografinių ir su lyčių lygybė susijusių netolygumų. Todėl reikėtų stiprinti išorės veiksmų tarnybos išorės struktūras, ypač turint omenyje paskirimus į tam tikrus postus. Bet to Europos parlamentas siūlo Europos specialiosius įgaliuotinius įtraukti į išorės veiksmų tarnybos e, apimtis, tai užtikrintų šios tarnybos veiklos nuoseklumą. Taigi, tiek Enelį siūlė perdė, perduoti jos vardu jums. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier la rapporteure, Madame. Norėčiau Aš taip pat. Kodėl ponė e, Janimaki už šitą pranešimą ir už tai, kad pritarė esminėms pakeitimams ir iš tikrųjų reikėtų ES užimti griežtą poziciją kovojant su e, korupcija, o kai kalbame apie leks misiją Kosove, tai mes turėtume vertinti ją nešališkai ir siekti, kad nebūtų jokios korupcijos ir nusikalstamumo. Taigi, noriu nu, padėkoti pranešėjai ir už tai, kad ji siūlo priemonės, kaip būtų galima e, e, taupyti e, išteklius O dėl šio biudžeto patvirtinimo reikėtų atsižvelgti į audito rūmų rekomendacijas dėl to, kad yra pakankamai daug problemų organizuojant viešuosius pirkimus. Todėl yra labai svarbu suvokti, kad reikia atsižvelgti ir į finansinį reglamentą, o be to, kalbant apie atskiras ES delegacijas, nepamiršti, kad jos atstovauja ES. O daugiau jokių dėlių problemų aš nematau, išskyrus pakeitimą, šeštąjį pakeitimą, kuris iš esmės prieštarautų bendrai EPP pozicijai. Dėkoju kolegoms už pakeitimus ir dėkoju taip pat pranešėjai už puikų darbą. Ja, vielen Dank auch an die Berichterstatterin. Ähm, dėkoju pranešėjai. Iš esmės e, galiu pritarti ponios Jėtėmekį išdėstytiems punktams e, tame pranešime, kadangi tai atitinka mūsų esminę poziciją kalbant tiek ir apie išorės veiksmų tarnybą, tiek ir apie kitus svarbius dalykus. Tačiau kalbant apie e, korupcijos įtarimus, ES teisinės valstybės misiją Kosove, mums reikėtų gerai, e, dar reikėtų nepalikti šio klausimo ir reikia daryti ir svarias išvadas. Mums taip pat priimtinas reikalavimas supaprastinti e, lėšų skirimo procedūrą, kalbant apie aukšto lygio pareigūnų e, įdarbinimą šioje tarnyboje. Ir jeigu e, šios tarnybos darbuotojai arba ES delegacijų vadovai turi tapti atsakingi, atsakyti už išleidžiamas administracinės išlaidas, Europos parlamentas net reikia pažymėti, kad mūsų parlamentas neturi galimybės politiškai vertinti tų, tai, tų e, lėšų panaudojimo. Ir tai yra labai e, kelinti susirūpinimą dalykas, kadangi mūsų rūmams tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių ir mes turime jį prisijimti. Austrovičius, punkt 5. Pans Užtrevičius vėl dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Hmm? Ah, das war auch für die Kommission. Das war alles zusammen. Ne, panašu, kad viskas buvo vienu įpū ap, aptarta, dar geriau, sako panas pirmininkas. Ir dar kas nors nori pasakyti, ne? Tuomet apie tai e, dėl šio pranešimo priimsime sprendimą Strasbūre vasario 9 dieną. Mes šiek tiek anksčiau laiko viską apsvarstėme, pono Vygando dar nėra, mums reikia sudaryti jam galimybę pas mus ateiti, dėl to reikia jo sulaukti, nu, ponas ambasadoris jau yra čia. Aš galėčiau jau šį beitą pasakyti apie padėtį Ukrainoje. Tas įvykiai, kurie vyko Ukrainoje, Marijonopolyje, kur, kur žuvo 30 žmonių, SBO stebėtojų nuomonė labai akivaizdžiai e, yra separatistų atsakomybė ir jų kaltė, kadangi būtent jie įvykdė šios išpolius naudodamisi Rusijos teikiamais ginklais. Ir taip mes turime konstatuoti, jog e, e, keturių užsienio reikalų ministrų susitikimas kuris, kurio buvo siekiama atsisakyti ir užkirsti kelią sunkia, sunkiųjų ginklų e, panaudojimui. E, čia tarsi buvo iš vis, e, tas sustikimas tarsi buvo paniekintas, kadangi mes matome, jog tie tokie, tokiais įvokiais separatistai tarsi nori pademonstruoti, kad jie yra nepasirengę dėrėtis. Ir dabar provokuoja didžiulius, e, didžiulius e, aktyvius veiksmus, karinius veiksmus visame regione, ne tik Marijopolyje. Žinoma, šis miestas yra esminis, e, tai yra tarsi bazė, kadangi iš šios vietos galima būtų pasiekti Krymą. Ir jeigu Marijopolis būtų užimtas, tuomet taip ir įvyktų. Mes matome, jog kaip ir kitų atvejų E, kitų atveju, miestų atveju e, šis miestas taip pat norėtų, labai aiškiai norėtų likti Ukrainos sudėtyje. Taigi e, mes ne, dėl to negalime kalbėti apie kažkokius tai Rusijos žmonių gelbimo akcijas ar jų išlaisvinimą. Tai yra tiesiog agresyvus terorizmo aktas. Mes nežinome, ar Ar tai buvo tiesiog arogantiški separatistų veiksmai, e, remiant Rusijai, ar e, tie veiksmai nes, neužkirs kelio iš esmės išspręsti šio sudėtingo klausimo ir užkirsti kelią smurtui. Taigi mes vis dėlto turime toliau konstatuoti, jog tai galbūt dar nėra pabaiga, bet tiesiog prasideda didžiulė krizė ir faktas tas, kad uh, užsienio reikalų ministrų ypatingas specialiam sustikimui, jos, jo organizavimas parodo, kokia sudėtinga yra padėtis. Ir aš ir kaip jinai pademonstruoja, jog viskas krypsta labai negatyvę linkme. Uh, Tai reiškia, jog e, tai, kas, e, kas buvo išdėstyta dokumente, kuris buvo, e, kuris, kuris buvo pateiktas ministrų tarybai iš užsienės veiksmų, išorės veiksmų tarnybos pusės, vis dėlto netitinka tikrovės, neatspindi tikrovės ir mums reikia pristaikyti prie naujų įvykių. Ir panašu, kad um, jau nebegalime kalbėti apie palaipsnį sankcijų atsisakymą remintis Minsko sustarimais, nes viskas apsiverčia aukštinkojom ir dėl to aš asmeniškai džiaugiuosi, kad e, užsienio reikalų ministrų taryba savo diplomatinėse pokalbiuose aiškiai pabrėžė, kad sankcijos turi būti pratestos. Ir to, tokios pozicijos laikėsi visi ministrai E, tai buvo visiškai naujas posūkis, lyginant su jų diskusijomis šioje taryboje prieš, dar prieš savaitę. Ir manau, kad dar tolmėse diskusijose reikėtų pasvarstyti, ar netgi nevertėtų e, sustiprinti šių sankcijų. E, tas sustikimas, tos, tos diskusijos įvyks po poros dienų ir aš tikiuosi, kad ministrų taryba kreipsis į komisiją ragindamas ją pasvarstyti tokių sankcijų išplėtimą ir galbūt, pavyzdžiui, išplečiant sankcijas ir finansų sektorių. Tai žinoma, tikrai liūdni įvykiai ir teks stebėti padėtį ir šiuo metu e, esančią Moldavijoje. E, nes panašu, kad yra iš Rusijos pusės sumetimų, neapsiriboti vien tik tai e, ta, ta rytų Ukraina, yra apie pamastymus, kad tokius karinius pamastymus, invazinius pamastymus yra įtraukta ir Padniestrė, ir Odessa. Ir tai jau šiomis dienomis aiškiai paaiškėjo, iš kokios pusės tos karinės priemonės e, ateina. Ta aiškiai e, demonstruoja ir patys separatistai, jie patys apie tai kalba. Uh, Ir Rusija, aišku, dabar mes visą savo e, mašineriją, visą savo sunkiasias, e, sunki, sunkiuosius ginklus ir, ir visas priemonės, kad, ir, kad eitų toliau. Bent jau tokia yra mano, e, tokios yra mano išvados žvelgiant į šiandieninę situaciją. Ir aš manau, kad tai reiškia ir tolesnius sunkumus svarstant, ar, pavyzdžiui, ir iš mano e, šalies kanclerės pusės, e, e, kaip, visk, kaip tą padėtį pagerinti, kad ta padėtis turėtų gerėti, nes panašu, kad taip nėra. Nes reikėtų, būtų prasminga daugelį dalykų apsvarstyti su Rusija, ir tą daryti neligiai grečiai su čia Ukrainoje vykstančiais e, e, įvykiais, bet e, žvelgiant ir į pačios Rusijos įsipareigojimų laikymasi, kaip, kaip ji elgesi. Aš manau, kad tai yra svarbus dalykas, kurį būtina įvardinti, kad Maskva nesusidarytų klaidingo įspūdžio, kad mes ir toliau laikysimės likščiolinės tvarkos. Rezoliucija, kurią mes priėmėme savo plenarnėje sesijoje, e, taip pat tuos dalykus atspindi, taip pat ir išdėsto atitinkamus mūsų reikalavimus. Dabar norėčiau pasiūlyti, jeigu ponas Vyganas jau atvyko, kad ponas e, jo ekscelencija ambasadorius Helizev šį beitą pasakytų, po to ponas Vygandas mums trumpai pristatytų padėties analizę, kad mes po to galėtumėme padiskutuoti, kaip elgtis toliau. Jūs ekscelencija, suteikiu Jums žodį. Pone ambasadoriu. Yeah, thank you very much. Dear Mr. Ačiū gerbiamas ponas Brokai, Gerbėmiai Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad Ukrainos klausimą įtraukėte į šios dienos AFET komiteto darbo atvarkę. Iš tikrųjų, Ukrainos žmonės kenčia nuo Rusijos vykdomos politikos. Rusijos um, raketas neša mirti Ukrainos šeimoms. Tūkstančiai žmonių neteko savo gyvenamų vietų ir išgyvena didžiulį skausmą. Per pasarasias kelias dienas vien Ukraina patyrė didžiulius teroristinius mm, aktus. Pirmiausia, Volnovahoje autobusą apšaudimas, paskui Donetsko atakos ir dabar Mariupolis. Tai yra taikus miestas e, gausiai apgyventintas ir čia žuvo 30 žmonių, iš kurių daug vaikų, 12 tūkstančių žmonių buvo toje teritorijoje, kuri buvo apšaudoma, daugybė jų sužeista ir visa tai vyksta taip vadinamos Donetsko liaudės Respublikos ir Lugansko liaudės Respublikos lyderių, lyderiams e, kalbant apie tai, kad e, iš tikrųjų ne jie yra kalti dėl um, šių aukų. Pono Lavrovo paskeltas labai ciniškas pareiškimas, kad jeigu Kievas būtų pritaręs Putino taip vadinamam taikos planui, tai tragedijos Valnavachoje, Donetskė ir Mariupolėje nebūtų įvykusios. Trumpa pastaba, taip vadinamas Putino planas prilygtų Ukrainos teritorijos okupavimui ir Ukrainos suvereniteto neteikimui. Tai mano klausimas būtų, ar Lavrovo pareiškimas yra tiesioginis šantažas. Aš norėčiau priminti, kad jeigu Rusija nebūtų pažeidusi Ukrainos teritorijos suverenumo ir integralumo, tai Europoje nebūtų karo, jeigu Rusija būtų prisėmusi visišką atsakomybę už Minsko susitarimų įgyvendinimą, tai Ukrainoje nebūtų mirčių. Jeigu Rusija būtų sustabdžiusi savo ginkluotės e, ir kariuomenės įvedimą į Ukrainos teritoriją, tai nebūtų galimybės teroristinėms organizacijoms apšaudyti gyvenamas teritorijas. Mūsų saugumo tarnybos turi tiesioginių įrodymų, kad Rusija dalyvavo rengiant teroristinius išpolius Ukrainos miestuose - Odesoje, Harkove, Mikolaeve, ir kitur. Rusija ne tik teikia ginkluotę ir kariuomenę Ukrainos teritorijoje, bet vykdo teroristinius aktus, e, vykdomi nusikaltimai. Ir tai dar kartą įrodo, kad e, tai vadinama Donetsko ir Lugansko liaudės respublikos yra teroristinio pobūdžio. Buvo kalbama praeitą savaitę apie Hagos e, tribunolą dėl 2014-2015 metais vykdytų e, nusikaltimų, taip pat dėl to, kad Donetsko ir Lugansko liaudės Respublikos būtų pripažintos teroristinėmis organizacijomis. Laikas Rusijai nuspręsti, ar ji ir toliau prisidės prie tarptautinio terorizmo. Rusija toliau teikia pagalbą teroristams e, ir teikia ginkluotę tiesiogiai dalyvauja kovose Donbase ir Rusijai tenka atsakomybė už situacijos blogėjimą ir, civilinių, ir civilių mirtis ir Donetskė, Mariupolė ir daugelie kitų e, Ukrainos miestų. Šiandien vis dar vyksta krūvini veiksmai Donetsko srityje. Taigi, ką Rusija turi artimiausiamis valandomis padaryti? Pirmiausia, ji turi imtis ryštingų žingsnių sustabdyti karinius veiksmus. Ir Rusijos prezidentas asmeniškai, aš kartoju asmeniškai ir viešai, turėtų pasmerkti teroristus dėl Mariupolio apšaudimo ir paraginti juos vadovautis taikos proceso logika numatyta Minsko susitarimuose. Antra, Rusija turi paraginti teroristus laikytis paliaubų. Trečia, ji turi suburti trišalę kontaktinę grupę, kuri nuspręstų dėl kariuomenės atsitraukimo laikantis Minsko susitarimo 2014 m. rugsėjo 19 dienos. Toliau teroristai turi atitraukti ginkluotasias pajėgas nuo nubrėžtos linijos ir turi baigtis kariniai veiksmai, bei Rusija turi atitraukti savo pajėgas iš e, Ukrainos teritorijos. Šešta. Rusija turi nutraukti ginkluotės tiekimą rytų Ukrainoje. Turi būti atstatyta Ukrainos siena su Rusija ir turi būti atstatyta kontrolė esbo vykdant stebėseną. Ir Rusija turi paleisti visus įkaitus bei užtikrinti, kad su jais būtų elgiamasi laikantis tarptautinių įstatymų. Rusija ir Rusijos remiami teroristai turi nedėlsdami įgyvendinti Minsko susitarimus. Ko mes tikimės iš tarptautinės bendruomenės? Pirmiausia, manome, kad turi didėti kaina mokama Rusijos už tai, kad jį imasi destabilizuojančių veiksmų. Papildomos priemonės galėtų apimti finansinės energetikos sektoriaus sankcijas, žmonių technologijų srities sankcijas, sankcijų sąrašas turėtų būti praplėstas Putino bendrininkams e, sankcijos turėtų būti praplėstos. Taip pat e, Rusijai neturėtų būti leidžiama renkti 18 metais e, pasaulio futbolo čempionato. Toliau tarptautinė bendruomenė turėtų teikti politinę, ekonominę, humanitarinę ir aišku karinę pagalbą Ukrainai. Ir galiausiai mm, nuolatinis diplomatinis spaudimas yra būtinas, būtina vykdyti spaudimą Rusijai. Nepaisant visų provokacijų, Ukraina toliau yra pasiryžusi siekti taikaus sprendimo. Minsko susitarimas yra vienas žingsnis taikos link. Taigi mes tikimės, kad mm, artėjantis užsienio reikalų tarybos neįlinis susitikimas priims sprendimą nurodyti komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai parengti papildomas, papildomas ribojančias priemonės Rusijai. Toks požiūris atitiktų Europos parlamento patvirtintą rezoliuciją sausio 15 dieną. Ko tikrai nereikia šiuo metu, tai nereikia švelninančios ir tokios netikros e, netikro sprendimo. Mes negalime rizikuoti savo teritorijos um, integralumu ir suverenumu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, aš norėčiau konstatuoti vieną dalyką. Aš nebegaliu daugiau toleruoti Rusijos E, teiginių, kad ji nesanti konflikto šalis. Tiesiog Rusija turi pripažinti tai, kad jina dalyvauja konflikte ir prisidėti prie šios situacijos palankaus sprendimo. Šitos e, maskavimosi, maskavimosi metodika, kurią taiko KGB, man jau atsibodo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pratesti jūsų paskutinę mintį. Uh, um, Šeštadienį buvo paskelbtas um, pareiškimas vicepirmininkės ir pirmininkės po Mariupolio atakų ir buvo raginama uh, Rusija nutraukti bet kokią paramą separatistų lyderiams. Taip pat čia yra kalbama apie tragiškas pasiekmes Mariupolio apšaudimų civiliams gyventojams. Dabartinė padėtis toliau blogina situaciją tarp ES ir Rusijos. Taigi tikrai negali būti, kaip sakė Jelisėvas, kažkokios tik nuraminimo politikos ir labai aiškiai viskas yra suformuluota vicepirmininkės pareiškime, kur yra kalbama ir apie tai, kad šį ketvirtadienį bus suburtas neįlinis e, užsienio reikalų ministrų susitiekimas. Žuvo civiliai asmenys tai yra tragedija įvykusi tuo metu, kai buvo tikimasi, jog nebebus eskaluojami kariniai veiksmai. Bet mes matome, kad kariniai veiksmai toliau intensyvėja ir yra skelbiami tolesni Rusijos separatistų numatomi kariniai veiksmais. Aišku, juos bus adekvačiai reaguojama Mm, reaguos e, užsienio reikalų taryba ir vėliau, jeigu padėtis negerės, tai vasario mėnesį ir Europos vadovų taryba priims atitinkamus sprendimus. Ukrainos vyriausybė pareiškia, kad separatistų pajėgos yra remiamos Rusijos karinių pajėgų jų papildyta apie 2000 karių ir papildomos ginkluotės. Matome taip pat, kad yra teroristinių išpolių. Neseniai buvo prie um, apygardos teismo palikta bomba, buvo susprogdintas geležinkelio tinkla, e, tiltas ir tai, aišku, yra konflikto eskalavimo požymis Prezidentas e, Porošenko paskelbė dalinę mobilizaciją, dėl to dar turės balsuoti parlamentas ir apie šimtas tūkstančių e, šauktinių gali prisijungti. Žinome, kad yra šimtai tūkstančių žmonių netekusių gyvenamos vietos ir turėjusių išsikelti. ES toliau uh, didina savo teikiamą humanitarinę pagalbą. Tai um, matysime ir rytoj. Dnepropetrovskė rytoj e, lankysis komisijos narys Cidiamidis ir taip pat numatoma, kad į paveiktas konflikto teritorijas bus siunčiama humanitarinė pagalba. Taip pat ir į Mariupolį. Ir šis krovinys yra koordinavimo pastangų rezultatas ES e, didžiausia pagalbos e, dalis e, jau yra skiriama mm, finansinės pagalbos forma civiliniams gyventojams. Mikrofoną prašom. Berlyne buvo paskelbta deklaracija po sausio 12 dienos, tačiau dėja ir po šios deklaracijos pagerėjimo nematome. Reikalaujama, Kievas reikalauja, kad būtų paskelbtos paliaubos, kad jų būtų laikomasi, tačiau gaila, kad e, politinio ligmens retorika ignoruoja tie, kas vykdo karinius veiksmus iš Rusijos pusės. Mes e, sus, vyko susitikimas tarp e, prezidento Porošenkos ir užsienio reikalų ministro Rusijos Lavrovo kur buvo pakartoti e, sausio 24 dienos teiginiai, yra numatytas Junktinių tautų saugumo tarybos posėdis šiuo klausimu ir šiandien parlamentinėje asamblėjoje pradėtos diskusijos dėl Rusijos federacijos balsavimo teisių, ar jos turi būti gražintas ar ne. Aišku, visoms šioms diskusijoms padarys įtaką taip staiga ir taip e, žymiai pablogėjusi situacija. Dar, pirmininkė, norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį į reformų procesą. Turime naują vyriausybę, kuri yra pasiryžusi vykdyti reformas. Europa tikisi reformų 2015 biudžeto įstatymas buvo patvirtintas gruodžio mėnesį ir e, jis atspindi naujosios vyriausybės prioritetus, kalbama apie mokesčių sistemas pertvarką ir decentralizavimą ir iki vasario 15 e, reformų paketas turi būti patvirtintas. Taip pat tikimasi naujo susitarimo su Tarptautiniu valiutos fondų. Ir žinote, kad taryboje dabar vyksta naujos makrofinansinės um, um, pakalbos ataskaitos svarstymas. Šis dokumentas netrukus pasieks ir Europos parlamentą. Taigi, iš tikrųjų, kol kas ne, neįvyko tie pasikeitimai, kurių tikisi ES, tačiau jau yra pasiekta didelės pažangos dėl konstitucinės reformos prezidentas Porošenko pateikė savo pasiūlymų, tačiau dėl jų nebuvo niekada balsuota. Kol kas dėl jų nebuvo balsuota. Vyko mm, mm, Venecijos komisijos posėdis ir mes teikėme rekomendacijas dėl tolesnio darbo šioje srityje. Mums svarbu, kad konstitucinė komisija būtų mm, įsteigta kaip įmanoma greičiau, kad visas procesas vyktų sklandžiai ir skaidriai ir kad toliau vyktų decentralizavimo procesas Mm, kuris apimtų ir įtraukų nacionalinį dialogą. Tai yra svarbi ES politinė žinia, kad Ukraina turi imtis ir nacionalinių lygmenių atitinkamų priemonių, kurios padėtų spręsti problemas iškilusias krizės metu. Mm, teisės aktai, kai kurie buvo patvirtinti praeitais metais, kovos su korupcija įstatymas, įteiktas kovos su korupcija biuras ir Olafo e, vienas narių e, buvo paskirtas nacionalinio kovos su korupcija biuro narių ir šio, šis biuras iki vasaros turėtų pradėti veikti. Parlamente dažnai buvo kalbama apie teismų reformą. Norėčiau pabrėžti, kad yra e, du skirtingi projektai dėl teismų reformos ir parlamente sausio 13 dieną jie buvo aptarti. Dabar Rada paskyrė komisiją, kuri kartu su užsienio ekspertais nagrinėja šios du skirtingus pasiūlymus. Mm, Jos pateikė prezidentas Vieną pateikė prezidentas, kitą parlamenta, grupė parlamento narių. Na ir mes sieksime, kad Europos tarybos ir užsienio ekspertų pateiktas rekomendacijas būtų atsižvelgta. Na ir dar yra tvirtinami teisės aktų pakeitimai susiję su žiniasklaidos laisvė, yra siūlomi papildomi pakeitimai Juos keičia, juos pateikia ankstesnio žiniasklaidos laisvės komiteto pirmininkas. Mums dar kyla klausimų šioje srityje. Mes norėtume iš tikrųjų, kad būtų kuo daugiau nepriklausomų žiniasklaidos šaltinių Ukrainoje. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tai yra didesnių, platesnių reformų dalis. Reformų, apie kurias buvo kalbėta koalicijos susitarime ir susitarime, dėl kurio, kuris netrukus bus užbaigtas ir bus rengiama pavasarį konferencija. Civilinės saugos sektoriaus reforma taip pat yra vykdoma ir žinote, kad yra vykdoma patariamoji misija dirbantį šioje srityje. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą, bet jeigu turėtumėte klausimų, vėlai juos atsakysiu. Tai, kas būtų susijęs su priekyba ir energetika. Ačiū. Kolegen, wir haben 14 Dėkuoju, 14 kolegų pagėdauja žodžių. Prašyčiau daugiau neužsirašyti į kalbėtojų sąrašą, o tie, kurie užsirašė, galės kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Pirmiausia, kolega Plenkovič. Mūsų delegacijos su Ukraina vadovas. Ačiū pirmininkį, aš Norėčiau padėkoti už tą galimybę pasidalinti mintimis apie Ukrainą. Mes su ambasadorium eh, Alisėjevu nekartą kalbėjome apie tą sutinką situaciją ir smelkėme Mariupolio išpoliui ir užjaučiame aukas, aukų artimuosius. E, šeimas ir taip pat reiškėme užuojotą Ukrainos vyriausybei. Užsienio reikalų ministrų taryba susitiks šią savaitę ir tikiuosi, kad pasiūs labai aišku signalą Rusijai, kad uh, sustabdytų savo veiksmus ir kad neberemtų separatistų veiksmų iš Maskvos. Kremliaus pusės. Aš tikiuosi, kad kitą ketvirtadienį vyks, vyks darybos dėl ketvirtojo asociacijos komiteto e, darbo atvarkės ir aš tikiuosi, kad mes tuo metu ištamei pakalbėsime apie Ukrainos klausimą. Grazie. Io credo che, visto che la situazione. Aš galvoju, kad šita situacija kasdien vis blogėja. Ir iš tikrųjų reikia siekti darybinio sprendimo visomis išgalėmis. Tačiau atrodo, kad sprendimas vis tolsta nuo mūsų. O Putinas tiesiog uh, kelia tam tikrų sąlygų kartelę aukštyn ir aukščiau ir aukščiau. Be to mes negalime toleruoti tų įvykių, kurie įvyko e, Kryme ir apskritoj rytinėje Ukrainos dalyje, kišantis Rusijai. Mes puikiai matome, kokios klaidos buvo padarytos, kokie uh, yra išsakyti Ukrainos lūkesčiai susiję su ES integracija ir su NATO. Aš manyčiau, kad mes turėtume aiškiai pasakyti, kas galėtų pasiekti darybinio rezultato, ar tai turėtų būti JAV ir Europa, o Europa turėtų veikti nuosekliai ir parodyti ryštą ir kartu pakankamai atsargiai rodyti iniciatyvą, galvodamas apie išorės ir veiksmų politiką. Manyčiau, kad ji pagaliau turėtų parodyti ryštą ir nusiteikimą veikti. Uh, thank you, Mr. Chairman. And first of all, on behalf of my group, I would also like to express our condolences to the Ukrainian nation and the family. Tanok Aš iš tikrųjų norėčiau e, išreikšti užuojautą nukentėjusių e, artimiesiems ir šeimoms. Stebėjimo misija įvertino kaip tiesiog nežabotą ataką išpolį prieš gyvenamosius rajonus. Tai yra teroristinis išpolis prieš uh, Mariupolio gyventojus, kur gyvena šimtai tūkstančių vaikų ir moterų ir būtent vaikų ir moterų yra tarp aukų ir nutek, nukentėjusių. Iš tikrųjų tai yra karinis nusikaltimas ir savaime suprantama, kad reikėtų kreiptis į tarptautinį tribunolą, kad jis ištirtų šiuos įvykius ir aš tikiuosi, kad tyrimas bus išsamus ir nusikaltę bus patraukti e, baudžiamon atsakomybėn, ypač Donetsko ir Luhansko e, taip vadinamų respublikų e, kariniai veikėjai. Ir žinoma, reikėtų toliau galvoti apie sankcijas prieš Rusiją iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų suvaržyti e, e, galimybės naudotis SWIFT bankų sistema. Maničiau, kad tai galėtų būti veiksminga priemonė, tačiau mano frakcijos vardu vis dėlto norėčiau paraginti NATO valstybės ir ES padaryti tai, ką daro Rusija. Būtent E, suteikti veiksmingą pagalbą Ukrainai, įtraukiant ir e, karinę pagalbą. Iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų reikia konstatuoti, kad rytinė Ukrainos dalis kenčia nuo tiesioginės Rusijos agresijos. Thank you, Chair. We have to speak about Ačiū, ponė pirmininkė. Turim kalbėti apie faktus. Krymas vis dar okupuotas, ten e, rytų Ukraina vis dar įstraukusi savo kariniais veiksmais Rusiją ir Mariupolyje konkrečiai, jo regione taip pat, tai turi turėti padarinių. Aš manau, kad mūsų vyriausiai įgaliotinė turėtų pasiūlyti ministrams e, sankcijų paketą, kaip kolega kalbėjo apie konkrečias e, sankcijas jų reikia, nes mes negalime toleruoti Rusijos agresijos. Ir Minsko sutarimas yra tiesiog padėtas, įdėtas į stalčių, jis yra neveiksmingas. Mums reikia, kad mūsų atstovai e, sutartų su mūsų vyriausiai galiotinės, pateiktų tokį pasiūlymą ir dėl jo susitartų mūsų ministrai. Dėkoju. Ačiū, ponia pirmininkė. civilių gyventojų aukos karinėme konflikte visuomet yra e, e, labai skaudus dalykas ir mums reikia pas, tos žudimus e, pasmerkti ir patraukti atsakomybę atsakingus asmenys. Tačiau ar dėl to viskas pasikeis, nesu tuo tikras. Nes ką tik perskaičiau spaudos komunikatą parlamento pirmininko, kuriame yra visi kariniai veiksmai pasmerkiami. Ir čia ir vėl mes susidurėme su o, e, Rusijos agresyviais veiksmais, tačiau turime, e, negalime jų, e, kol kas negalime jų objektyviai išanalizuoti, kadangi Donetskė šim, žuvo šimtai kalnakasių. Ir, e, ir aš manau, kad Rusijai tai turpat galbūt e, kažką reiškia, nes e, mes nei, nei viena, nei kita pusė neieškodama taikių sprendimų vis labiau tolsta nuo taikos. Ačiū, pan pirmininkė. Norėčiau pabrėžti e, tos vyriausios galiotinės pareiškimo svarbą ir sutinkame su jame išdėsti tais aspektais ir aišku norime išreikšti savo e, užuojautą visomis, visų aukų artimai, artimiesiems. Ir taip pat pritarėme faktui, kad bus e, surinktas neįlinis komiteto posėdis ir esame tikri, kad jeigu ne dabar, kada, jeigu ne dabar, mums reikia suvienyti savo jėgas Europoje. Priešingų atveju Rusija ir toliau žais tą žaidimą iki begalybės nes ji niekuomet e, nežinos, kas kalba e, Europos vardu ir ar tas balsas pakankamai stiprus. Tačiau mums reikia užtikrinti, kad ne viena valstybė narė artimiausių metų neįsijungtų į dvišalius, e, dvišalės konsulta, konsultacijas su Rusija ar tai yra mažesnė valstybė narė, ar mano valstybė narė, ar kokia kita. Dar kartą noriu pakartoti, kad mes reiškiame užuojautą visiems šio konflikto paliestiems žmonėms ir, ir aišku, e, norime, kad tas konfliktas kiek manoma greičiau būtų išspręstas. Dėkoju. Thank you, Chairman. Uh, first, what happens in Mariupol is nothing. Ačiū, panė pirmininkė, tai, kas vyksta, vyko Mariupolyje, visiškai nieko nenustebino, tai buvo įmanoma e, numatyti. Ir kitas dalykas, pono Šulco, ponas Mogarinį ir taip pat ambasadoriaus Ilisėjevo e, e, kreipimasis, raginant Rusiją nustoti į, į daryti įtaką savo pačios teroristams yra, e, tai yra e, iš tiesų naivus dalykas. Mes negalime tikėtis, kad, to, kad tokie veiksmai pasibaigs būtų pras, mūsų veiksmai būtų prasmingi, jeigu jie būtų stipresni, tačiau mes neapsiribotume vien tik tai smerkimu, nes tai nieko neduoda. Ir jokie nauji tekstai ir dokumentai nieko nepadės. Aš apgailestauju, kad Europos parlamentas sušvelnino savo rezoliuciją priimtą sausio mėnesį, lyginant su uh, rugsėjo mėnesio rezoliucija, išbraukdamas visto mechanizmą. Ir apgailestauju, kad aukščiausias vyriausiai galiotinė e, e, priėmė dokumentą, paskelbė e, dokumentą, kurį Rusija gali įvertinti kaip jos tolesnį, tolesnį žalę šviesą Rusijos agresiniams veiksmams Ukrainoje. Mums reikia organizuoti Ženevos formato dėrybas, o ne, ne pagal Normandijos formatą. Reikia teikti Ukrainai e, karinę techniką, ar tai būtų NATO, ar koks nors kokios, nu, kokios, kokios kitas formatas, kad galėtume padėti Ukrainai apsiginti. Kitas dalykas, Luhansko ir Donetsko liaudės respublikos turėtų būti paskelbtos teroristinėms organizacijoms. Dėkuoju. I'd like just to um, join my voice to those who. Aš norėčiau pritarti tiems, kas mano, kad iš tikrųjų Rusija veidmainiauja. Matome aiškiai, kas vyksta ir sutinku su tais, kas sako, kad dabar metas veikti, ne vien kalbėti. O veiksmai reiškia sankcijas. Tai reiškia, kad reikia pirmiausiai aiškiai pasakyti, kas yra agresorius. Ir aišku, kad e, čia aktualūs ne vien Ukrainos vidinių jėgų veiksmai. Mes aiškiai turime kalbėti apie Rusijos dalyvavimą ir įstraukimą ir vadinti daiktus savo vardais. Ačiū pirmininkė. Ačiū ambasadoriui. Ačiū už tai, kad dalyvaujate parlamento užsienio reikalų komitete. Aš tikrai galiu pritarti daugeliui kalbėjusių ponas Tanok, Sergiš Volski, Ana Gomes, kiti kalbėjo ir sakė, jog yra akivaizdu, kad turime imtis veiksmų. Ir mes turime labai atidžiai peržiūrėti mūsų pirago ir botago politiką. Per daug mes pažadų ir pirago pažadų dalyjame, bet iš tikrųjų per mažai veikiame. Mes turime nuosekliai taikyti sankcijas, atsižvelgdami į Rusijų veiksmus ir metas tas sankcijas griežtinti. Visai neseniai dar kalbėjome apie tai, kad jeigu Rusija eis toliau, tai mes įvesime papildomas sankcijas. Rusija nuėjo tikrai toli. Ji gerokai pasistomėjo Bet e, taip atrodo, kad mes pamažu pamirštame apie tai, kad e, Krymas yra okupuotas, tai yra okupuota teritorija, kad vyksta hybridinis karas kaimininėje šalyje, Ukrainoje. Ir aš visiškai sutinku, kad reikalingi veiksmai reikalingas ginklų tiekimas Ukrainai. Thank you, Chairman. I think we are all... Ačiū. Mes visi matome vis agresyvesnius Rusijos veiksmus prieš kaimynus. Ir Mariupolis parodė, kad Rusija yra nesustabdoma. Jeigu mes, mes susitarsime dėl sankcijų, tai Rusija tiesiog imsis kito šantažo. Ji sakys, kad jeigu mes nesisakysime dabartinių sankcijų, tai nenukreips savo žvilgsnį link Kievo. Taigi mes, mūsų moralinė ir politinė pareiga nuo sankcijų perėti prie boikoto. Jeigu mes manome, kad Rusija nesustabdo, Rusija nesustabdo ekonominės sankcijos, tai ko gero reikėtų pradėti taikyti sporto sankcijas. Taigi mes buvom apgauti prieš Sočio olimpinės žaidynės, tai dabar turime boikotuoti pasaulio futbolo čempionatą Rusijoje. Taigi mes turime vadovautis principus daugiau sankcijų už daugiau išpolių. Hero, you... Nadė Savčinko turi būti išleista iš kalėjimo, kadangi ji pasisakė prieš Rusijos agresiją. Um, thank you. Um, Godātie kolēģi. Dėkuoju. Kolegos. Po to, kai buvo pasirašytas Minsko susitarimas, mes girdime tiesiog iliuzinius pažadus, kad uh, Rusija nusiteikusi uh, uh, švelninti situacija. Kai kurios valstybės siekia dvi šalių santykių su Rusija ir ignoruoja bendrą ES poziciją. Mes negalime sauliais iliuziją, kad Putinų galima pasitikėti. Jis jau nekartą įrodo, rodė, kad tai neįmanoma. Todėl mes turėtume nešvelninti sankcijas, o jas griežtinti. Europos Sąjungoje parama arba Rusiją remiančių valstybių, e, Rusijos vadrečiamis valstybės turėtų patekti į juodąjį sąrašą. Mes turime suteikti Ukrainai technologinės žinias ir ginkluotę. Luhansko ir Donetsko respublikų e, atsakingi asmenys turėtų būti įvardinti kaip teroristinių organizacijų vadovai. O Rusija teikia sunkiają ginkluotę būtent prorusiškiams e, kovotojams ir todėl mūsų uždavinys teikti paramą Ukrainai. Señor Brock, usted ha dicho, y yo coincido plenamente, que Rusija es parte. Pone Brokai, jūs pasakėte ir aš tam visai sutinku, kad Rusija yra konflikto šalis. Ir ne tik tai, tai yra konfliktas, apie kurį galime pasakyti, juk tai yra Rusijos konfliktas, ne tik Rusijos konfliktas prieš Ukrainą, bet ir tai, kad Rusija yra to konflikto dalis, tiesioginis e, elementas. Ir tai, kas vyksta Ukrainoje, tie separatistai yra akivaizdžiai remiami iš Maskvos. Ir, ir, tačiau kalbant apie agresiją iš išorės, mes užmirštame ir vidinius e, faktorius. Akivaizdu, čia turime su, e, e, čia kalbame apie Rusijos agresiją, tačiau negalime dabar sauliaisti strategiškai analizuoti klausimą, ar Europa turėtų kažko imtis ar ne. Tai yra akivaizdu, Rusija yra konflikto dalis ir a, aš kaip politikas suprantu, kad kol kas girdime ir klausomės tik tai vienos konflikto pusės. Mums reikia vienodai vertinti abi pusės. Yra akivaizdu, kad Rusija yra užpuolusi Ukrainą ir yra agresorė, tačiau Rusija yra didžioji galybė ir niekas Rusijos iki šiol neišklausė. Negirdėjau nei vieno, kuris būtų pasakęs, pakvieskime Rusijos atstovus, išklausykime, ką jie nori mums pasakyti. Mums reikia išgirsti ir išklausyti, ką jie mums papasakos. Aš neseniai kalbėjausi su vienu ryšių pareigūnu, kuris e, buvo Izraelio armijos atstovas, jisai sako, jog reikia išklausyti ir savo priešą, pavyzdžiui, šiuo atveju Palestinos e, atstovus, kurie e, Izraelio akise yra priešai. Taigi ir šiuo atveju mes negalime vien tik tai smerkti ir, ir pykti ant Rusijos mums dar betrūko paskelbti karą Rusijai. Tai būtų absoliučiai neadekvatu. neadekvatu. Tai nereiškia, jog aš pasisakau ir sutinku su to, ką Rusija daro, tačiau aš nesutinku su to, kad mes išklausomės tik tai vienos pusės. Isama. Monsieur le Président, euh, je pense ponė pirmininkė. Turime pakankamai priežasčių e, jaustis, e, e, jaustis yra, jausti ir savo atsakomybę, kaip po įvykių Marijopolėje. Vis dėlto čia mes vadovaujamės dvigubų standartų politiką. Per pastarąsias dešimt dienų nuolat bombarduojamas Donetskas. Mes neturėtume visko vertinti dvigubai standartai, nes e, ir Ukrainos siekis apsiginti čia yra visiškai pagrystas. Ir be abejo, nėra gerųjų e, žuvusiųjų ar blogųjų žuvusiųjų vienoje ar kitoje pusėje. Aš galėčiau pateikti nemažai pavyzdžių, kurie rodo, jog e, vyko įvairios manipulacijos. Bėgovič e, pripažino, kad Rašako kad jisai manipuliavo faktais apie įvykius Rašake. Ir yra tokių pavyzdžių daugiau. Ir kaip, pavyzdžiui, prisiminkime tai įvykius Reikstage ir į nuomonės Reikstage po to, kai, po, kai Hitleris ėmėsi savo agresyvių veiksmų kažkada. Taigi mums reikia į viską žiūrėti iš tam tikros distancijos. Mm, galbūt, e, pavyzdžiui, pagalvoti apie faktą, jeigu mes, e, pavyzdžiui, išbrauksime Rusiją iš SWIFT sistemos, ar tai nereikš paskelbimo, karo paskelbimo Rusijai, ar tai neišauks kažkokių visiškai negryžtamų e, padarinių, mums nereikėtų elgtis lengvabūdiškai, mums reikia išanalizuoti situaciją ir pažvelgti į įvykius iš tam tikro atstumo. Mr. Gala. Thank you very much. I would take up this idea. Panas Galeris. Aš norėčiau pakviesti ambasadorių Čisofą čia, nors žinau, ką jisai pasakytų. Ar yra nors kas nors šiuose, šiuose salėje, šioje salėje? kuris mano, kad vienintelis e, e, karys ar vienintelis, e, kažkoks vienintelis tankas galėtų, e, per, per, ir galėtų peržengti Ukrainos, kirsti Ukrainos Rusijos sieną ir išžiepti tokį galingą konfliktą. Mums reikia visus dalykus vertinti e, ir vadinti savo vardais. Mums reikia aiškiai vertinti, kokiu veiksmu Rusija ėmėsi ir uh, ką Rusija iki šiol e, darė ir kokius, tai, kokį, kokius finansinius išteklius jinai metė konfliktui Ukrainoje e, eskaluoti. Tačiau turime aiškiai, e, turime užtikrinti, kad ketvirt, ketvirtadienį ponia Mogerinė pateiktų labai konkrečius pasiūlymus dėl konkrečių sankcijų prieš Rusiją. Dėkuoju. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych dal, dámy a pánové, rád upozornil na to. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad e, už vakar buvo lygiai 50 metų nuo Vinstono Čerčilio mirties. Ir aš norėčiau priminti tai, ką jis sakė. Visos sutartys pasirašytos su Rusija nėra vertos popieriaus, ant kurios jos surašytas. Ir aš manau, kad tai vis dar tiesa ir šiandien. Ir todėl aš manau, kad e, taip, mes turime dėrėtis, nes be dėrybų nepavyks pasiekti jokio konflikto pabaigos. Tačiau kalbant apie sankcijas, taip, reikia tolesnių ryštingų žingsnių paskutinėje plenarnėje sesijoje Strasbūrė mes patvirtinome rezoliuciją dėl Ukrainos, kur 14 dalyje sakoma, kad niekas negali sustabdyti ES valstybių narių tiekti Ukrainai ginklų. Ir aš norėčiau paraginti valstybės narės, ypač savo valstybę narę Čekiją ir jos ministrą pirmininką, Nes Čekija neseniai Kurdistanui pešmergas um, pateikė ginkluotis. Ir aš 250 tonų ginkluotės. Taigi aš norėčiau paklausti mūsų ministro pirmininko, koks skirtumas um, tarp kovos su terorizmu pešmergas ir uh, Ukrainoje. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad dėja plenarinėje sesijoje ir šiame komitete kai kurie mūsų kolegos pristato Maskvos nuomonę, kas yra visiškai nepriimtina mano nuomonė. Pirmininkė, aš konkrečių vardų neįvardėjau. Jeigu leisite, pirmininkė, aš neminėjau konkrečių vardų ir ne vieno konkrečiai kolegos nekaltinau. Čia norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų praeitą savaitę nuliūdų sužinojęs, kad mūsų kolega Gabrielis Landsbergis atsisakė. Jis negavo vizos vykti į Rusiją, jis negalėjo atstovauti mūsų, nors aišku, vizos jam ir nereikia, nes jis turi diplomatinį pasą, tačiau jam buvo pasakyta, kad jis negali įvažiuoti į Rusijos teritoriją ir todėl jis negali susisiekti su partneriais Rusijoje. Taigi aš manau, kad tie kolegos, kurie ir liūdna, kad kai kurie kolegos kalba Putino vardu ir paraleliai mūsų atstovams. Ponas Šafo, Ponas Šafhausen, jeigu jūs manote, kad priedos pastaba palėtė jūs, tai jūs dabar sutkį žodį iš karto. Je, on, on va pas, on va pas être hypocrite, président. Cette, je considère effectivement que cette, que cette intervention. Euh... Iš tikrųjų, aš matau, kad šitas pasisakymas yra toks. Iš tikrųjų, iškyla klausimas ES kontrolės klausimas. Žinoma, mes susidurime su Eurazijos projektu. Aš norėčiau, kad jūs pasakytumėt savo nuomonę apie tai, ką pasakė Prėda, o ne apskritai. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad visiškai paprasta pasakyti, kad yra kokiu nors kandidatu, kurie yra Rusijos šalininkai. Lygiai taip pat galima pasakyti apie kitus, kad jie yra Vašingtono statytiniai. Tiesiog reikėtų iš esmės suprasti istorinės dalykus ir dabartį ir potencialų trečiojo pasaulinio karo, e, trečiojo pasaulinio karo grėsmę. Kolleginnen und Kollegen, Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, mes išlaikome santykius su Rusija. Pastaraisiais mėnesiais ne vienas mūsų lankėsi Rusijoje. Rebeka Harms pastaruoju metu negalėjo vykti į Rusiją, tiesiog jai yra uždrausta lankytis Rusijoje parlamento pirmininkų suiga turėtų pareigalauti, kad jai būtų sutikta galimybė vykti į Rusiją ir kad ji galėtų toliau tęsti ryšius su Rusija. Šizuvas pranešė taip pat, kad Landsbergis neturi teisės atvykti į Rusiją, bet to delegacija su Rusija prates toliau savo e, pokalbius, susitikimus su ambasadoriumi Čyžov ir tikiuosi, kad e, vasaro 2-3 dienomis tas vyksintis pokalbis bus naudingas. Šiandien aš išgirdau, kad Ukrainos parlamento pirmininkas norėtų atvykti į parlamentinės parlamento sesiją e, Strasbūrė, pavyzdžiui, galbūt Dūmos ir užsienio reikalų komiteto pirmininkas Proškov galėtų atvykti pas mus į svečius. Jeigu jūs neprieštarautumėte, aš tiesiog pakviečiau jį atvykti. Tai yra Dūmas užsienio reikalų komiteto pirmininką. Tegul jisai paaiškina, kokia situacija ir tai būtų pats tiesiausias, teisingiausias bendravimo kelias su parlamentu. Panas Nat ir Schaffhauser. Norėčiau Jums pasakyti, kad situacija yra labai sudėtinga. Tačiau šiuo atveju viskas aišku. Rusija peržengė kitos valstybės sienas ir reiškia, ji atnešė karą į tą valstybę. Aš nežinau, kas yra politiškai neteisinga. Rusija pradėjo karą, Rusijos kariuomenė yra Kryme ir Rusija aneksavo kitos šalies dalį teritoriją ir vykdo karą Ukrainoje ir dabar organizuoja išpolius Mariupolėje. Tai yra faktai, apie kuriuos diskutuoti neverta ir dėl tos priežasties aš ne, nesutinku su jūsų nuolaidžiavimu. Tiesiog uh, valstybė, kuri pradėjo karą, turi ją už, jį užbaigti, o Ukraina kartu su SBO turi siekti užsitikrinti savo teritorijos sienų neliečiamumą ir apskritai buvo pasirašytas sustarimas, tas jau sustarimo nelaikomas iš Rusijos pusės ir todėl, manyčiau, čia diskusija galėtume baigti ir tęsti mūsų darbą nagrinėjant kitus darbo atvarkės klausimus. del representante de la Rada. Yo digo que... Sí. Eh, ha dicho usted que... Dalyvaujant eh, Dūmos atstovams susitikti, aš manyčiau, kad apskritai nieko blogo nevyk, netitiktų, jeigu mes susitiktume su kuo nors iš dūmus. Tačiau, kaip ten bebūtų, reikėtų su kuo nors pasitarti. Žinoma, aš ir pasiūliau, kad aš siūliau Puškovą pakviesti kaip užsienio reikalų komiteto pirmininką dūmoje. Disculpe, me entendí errada. Atsiprašau, aš nelabai supratau. A, Atsiprašau, aš galvojau, kad tai yra rados užsienio reikalų pirmininkas, o jūs kalbėjote apie dūmos užsienio reikalų pirmininką. Ok, supratau. Septintasis dabar buvęs klausimas. Pranešimas apie žmogaus teisų padėtį. Como vamos con retraso, vamos a comenzar y le voy a dar directamente la palabra al señor Panseri. Kadangi mes vėluojame, iš karto perduotų žodį ponui Pansieri, pranešimo autoriui. Allora, eh, vedo di fare una cosa molto veloce. Kalbėsiu trumpai. 2013 metų ataskaita dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje yra labai svarbi, nes jis sutampa su veiksmų ciklo, e, kurį, kurį pradėjo ir organizavo, inicijavo išorės veiksmų tarnybą e, pabaigą. Tai yra žmogaus teisų veiksmų planas ir kitos panašios priemonės, kuriomis ES. Tai reiškia, jog žmogaus teisų reikšmė mums yra nepaprastai reikšminga tema. Labai svarbi tema. Mm, buvome organizavę įvairius klausimus, pats svarbiausias vyko lapkričio mėnesį, kur išklausėme visų susijusių pusių. Pirmininkas, prašyčiau visų nurimti, kad ponas Panseri galėtų toliau tęsti savo pasisakymą. Taigi, tų klausimų, met, klausimų metu mes e, diskutavome įvairių nevyriausybinio organizacijų atstovais, kaip reikėtų pasirinkti šį, šį pranešimą. Ir aš pasirinkau teminį e, požiūrį, o ne geografinį, kaip mano atskaitos punktą, dėl trijų pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, politinė priežastis, norėtume į pranešimą įtraukti visas valstybės, tuomet diskusijos išsiplėstų iki begalybės. E, pagrindinis klausimas e, tai yra, kaip ES e, galėtų pagerinti savo aktyvę žmogaus teisų politiką ir savo santykiuose su trečiosiomis šalimis būtų nustumta į šalį. Kita priežastis yra ta, kad jau egzistuoja tarybos e, plataus e, masto ataskaita, labai išsame ataskaita apie žmogaus teisės, Ir jeigu mes norime viską vertinti objektyviai, reikia pripažinti, kad nėra galimybės atsižvelgti į visas smulkmenas. Mes turime ir ataskaitą 2013 metų, o dabar yra 2015 e, metai ir tai, tai akivaizdu, kad įvyko įvairių pokyčių, tiek gerų, tiek blogų. Bet kadangi e, mes e, darome, nu, esame 2015 metais, mums reikėtų koncentruoti į konkrečias temas užuot e, stelkusi geografinius aspektus. Dėl pranešimo struktūros, įstai, tai yra tos žmogaus teisų ataskaitos struktūros. E, įžanginėje dalyje yra kalbama apie žmogaus teisų bendrą padėtį pasaulyje ir akcentuojama ES žmogaus teisų politika. Antroje dalyje yra teikiami konkretus pasiūlymai dėl ES žmogaus teisų politikos pagerinimo. Antrojoje dalyje yra išdėstomi įvairūs konkretus ES politiniai instrumentai dėl žmogaus teisų politikos įgyvendinimo. Trečioje dalyje specifinės priemonės, kurių ėmėsi ES, kad būtų pagerinta žmogaus teisų padėtis įvairiose pasaulio regionuose ir išvados, kuriuose kalbama apie Europos parlamento politinio darbo e, ginant žmogaus teisės pagerinimas. Darbas vyko labai intensyviai, kadangi buvo pateikta net 500 pakeitimų pasiūlymų, 25 e, kompromisiniai pakeitimai buvo pateik, pa, parengti ir praėjusią savaitę įvyko šešėlinių pranešėjų sustikimas Aš labai dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už e, gaisingą bendradarbiavimą ir jų labai vertingą indėlį į šio pranešimo rengimą. Praėjusią savaitę e, mes sutarėme dėl tų 25 kompromisinių pakeitimų ir buvo, iš, buvo apsvarstyti vairūs aspektai, dėl kurių reikės balsuoti. Pavyzdžiui, kel, keliamas klausimas, ar reikia papildomo ypatingojo e, žmogaus teisų įgaliotinio, kuris turi, kurio uždavinys būtų gyvendinti ir stebėti tarptautinę humanitarinę teisę, taip pat e, klausimas susijęs su ES politika dėl žmogaus teisų, ir dėl to, ar nereikėtų jos peržiūrėti tose šalis, tų šalių atžvilgių, kuriuose ta politika vyks, vykdoma nepakankamai efektyviai. Taip pat klausimas, ar nereikėtų kreiptis į išorės veiksmų tarnybą, e, kuri, kad ji parengtų atitinkamą valstybių narių E, atsiprašau, atitinkamų pasaulio valstybių sąrašą, kuriuose pavojus ypatingas kyla žmogaus teisų aktyvistams. Taip pat mes svarstėme įvairias problemas, dėl kurių taip pat reikės balsuoti, tai yra problemos susijusios su tam tikromis geografinėmis zonomis, pavyzdžiui, e, vakarų Sahara ar vidurio, e, vidurio rytus. Taip pat buvo iškelta klausimų, kurie susijęs su tam tikromis naujais papildymais šiame pranešime pavyzdžiui, žmogaus, e, e, e, mažumų teisės, neįgaliųjų teisės, smurtas prieš moteris, vienos lyties partnerystės ar santokos, taip pat mirties bausmės moratoriumas, kankinimų uždraudimas, taip pat e, pabėgėlių e, interesų gynimas ir pagalba jiems, ir prieglošio prašytojams teikiama pagalba. Taip pat galbūt tarp parlamentinių delegacijų e, žmogaus teisų ir demokratijos skatinimo klausimais veiklos peržiūrėjimas Taip pat Libe komitetas, Deve komitetas pateikė savo e, pozicijas ir pasiūlymus dėl moterų teisų, vaikų teisų ir tai buvo atsižvelgta rengiant pranešimą. Mes bent iš dalies at, at, pri, priimame ir įtraukiame Deve komiteto pasiūlymus, taip pat ir tuos, kurie susiję su e, neįgalių asmenų teisėmis, ypač uh, Aš atsižvelgiau į tuos pakeitimus, kurie, e, kuriuose daroma nuoroda į e, neįgalių vaikų teisės. Žaliųjų pusės buvo pateikta nemažai įdomių pasiūlymų dėl pavyzdžiui, nepilotuojamų orlaivių naudojimų arba, arba sporto renginių E, organizavimo ir jų e, žmogaus teisų aspektų įgyvendimo šia, būtent šiame kontekste ir aš, bus parengti atitinkami pakeitimai ir įtraukti į, pas, į pranešimą. Taigi, įvairūs aspektai buvo įtraukti į šį pranešimą ir e, pa, tuo pat metu pabrėžiama, jog žmogaus teisės nėra abstrakti savoka, tai yra svarbi savoka kasdieniam žmogų gyvenime. E, ir taip pat ir konstitucinės teisės e, e, garantuojama e, teisė kiekvienam žmogui. Dėl to nuo pat pradžių stengiausi dirbti, kiek man glaudžiau bendradarbiaudama su visais suinteresuotaisiais ir taip pat su šešėliniais pranešėjais, kuriems dar kartą noriu padėkoti, kad šis pranešimas susilauktų kiek įmanoma didesnės paramos balsuojant Strasbūrė vasario 9 dieną. Tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Ponas Prieda, šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti kolegai, ponui Panceriai, už jo pateiktą pirminį tekstą ir taip pat e, už mūsų bendradarbiavimą, ypač teikiant ir svarstant pakeitimus. Mes, aišku, buvome susitikę ir su kitais kolegomis ir aptarėme 28 maždaug kompromisinius pasiūlymus. Aptarėme juos su pranešėju ir aptarėme EPP poziciją. Aš kaip šešėlinis pranešėjas galiu pritarti 19 kompromisų iš 28, aš prie to dar grįšiu. kokiai linijai aš pritariau. Ji buvo išreikšta tose pakeitimuose, kurie leidžia mums labiau atsižvelgti į demokratijos aspektą. Kaip jau aš sakiau anksčiau, aptariant šį pranešimą, tekstas, kurį mes turėsime tvirtinti, apima ir žmogaus teisės, ir demokratiją Europos Sąjungoje. Taigi mes turime atsižvelgti į demokratijos aspektą. Ir teikdami pakeitimus mes išreiškėme savo labai tvirtą paramą ES pozicijai dėl žmogaus teisų. Ir aš norėčiau pabrėžti tai, kad mes turėtume įvertinti tą darbą, kurį dabartinis įgaliotinis atliko žmogaus teisų srityje, kalbant apie dialogą žmogaus teisų srityje, kuriame dalyvaujame su įvairiomis šalimis. Tie dialogai turėtų būti daug aktyvesni nei iki šiol, kalbant apie bendrus dalykus kartu su liberalais, socialistais ir žaliaisiais bei FDD mes sutarėme dėl to, kad labai svarbus tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmuo. Ir aktualūs visi su šia institucija susiję klausimai. Taip pat su socialistais ir žaliaisiais pasiekėme sutarimo dėl vaikų teisių ir dėl vaikų apsaugos, ypač karinių konfliktų situacijose. Tačiau buvo ir sričių, kuriuose mums sutarimo pasiekti nepavyko. Ir kaip EPP šešėlinis pranešėjas, aš turėjau atmesti keletą pasiūlytų kompromisų. Vienas jų konkrečiai buvo 26 kompromisas, kur kalbama apie imigraciją. Ir ten raginama peržiūrėti Dublino reglamentą. Mūsų frakcija tam nepritarė dėl paprastos priežasties. Mes matome, kad tai yra pakankamai paprastas klausimas, kuris turėtų būti aptartas Libe komitete. Mes negalime už Libe komitetą pasisakyti. Toks mūsų požiūris, kurį aš pristačiau. Ir mes taip pat nepritarėme dešimtajam kompromisiniam pasiūlymui ir pakeitimui, kuriame sakoma, jog ES turėtų išreikšti nuomonę dėl dialogo žmogaus teisų srityje su trečiosiomis šalimis. Geri ketinimai ir diplomatinės pastangos turėtų būti minimos, tačiau jos yra sunkiai pamatuojamos ir todėl mes manėme, kad šis kompromisinis pasiūlymas mums nepriimtinas. Na, pateikiau kompromisinio pasiūlymo, 18 kompromisinio pasiūlymo pavyzdį, bet bendra mūsų linija buvo tokia, kad kompromisai turėtų būti tikri, kaip ir 18 kompromisinėme pasiūlyme matėme, kad buvo įtraukti keli žodžiai, mm, galbūt nelabai svarbus, ten, kur kalbama apie labai jautrius klausimus, bet dėl tų tarsi nedidelių pakeitimų tekstas buvo toks, kuris neatspindėjo EPP frakcijos. Todėl mes tokiems pasiūlymams pritarti negalėjome. Na, aš siekiau įsigilinti į pateiktų pakeitimų pačią dvasę, jų pobūdį ir mes prašėme palikti kai kuriuos pakeitimus ir nesistengti sujungti kai kurių pakeitimų į kompromisinius pakeitimus. Mm, tikrai nepritarėme tam, kad dar kartą reikėtų įtraukti vakarų Saharos klausimą į šią ataskaitą. Manau, kad vakarų Saharos klausimas nėra svarbiausias šioje ataskaitoje. Manau, kad kitaip reikėtų elgtis šiuo atveju ir reikėtų nerenkti atskiro kompromisinio pasiūlymo dėl vakarų Saharos, nes Šis pranešimas nėra skirtas šiai temai. Ponas Tanukas įtraukė, parengė puikų pranešimą apie Sahelį. Ten taip pat nebuvo kalbama apie vakarų Saharą. Bet buvo daromas mums didžiulis spaudimas, kad mes vakarų Saharos klausimą aptartume kartu su Sahelio klausimu. Taip, tai yra ataskaita apie žmogaus teisų ir demokratijos padėtį, tačiau tai nėra ataskaita skirta vakarų Saharai. Yra daug žmogaus teisų pažeidimų visame pasaulyje, tačiau mes negalime minėti visų pavyzdžių ir negalime įtraukti vakarų Saharoje, nes kitaip nerasime e, sprendimo e, plenarinėje sesijoje. Taigi aš tikrai nemanau, kad e, būtų skirtas atskiras punktas vienam konkrečiam regionui ar vienai šaliai. Kaip ir sakė ponas Panceri, mes turėtume laikyti sisteminio požiūrio, galvodami apie šią ataskaitą. Tačiau, siekdami kompromiso, mes parengėme tokį jautrių klausimų sąrašą tų klausimų, kurie turėtų būti aptarti plenarinėje. Ir tame sąraše ir vakarų e, Saharos klausimas. Taigi, galbūt iš tikrųjų į mūsų diskusijas turėtų būti įtrauktas vakarų Saharos klausimas, bet e, nereikėtų dabar visko suplakti vieną krūvą. Ponas Hautis. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegai Penserį, jis parengė labai puikų pranešimą, tinkamai pasirinko ir tinkamai pasirinko formatą, e, aptardamas šitos klausimus teminių požiūrių, o ne atskiromis valstybėmis. Aš e, pritariu predos abejonėms dėl konkrečių valstybių, tačiau iš tikrųjų reikėtų e, e, e, prisiminti, kad bus dar kita ataskaita, kurioje bus paminėtos kiekvienos valstybės konkrečiai. O aš norėčiau pritarti Penserio pranešimui dėl darbo teisės, dėl tos paties lyties asmenų santuokų ir taip pat dėl kai kurių valstybių įtraukimo į palankaus režimo sąrašą. 52 punktas yra labai svarbus, ten, kuria kalbama apie nevyriausybinių organizacijų veiklos draudimą, kai kalbama su E, žmogaus teisų e, remėjų organizacijomis, tai jos visada skundžiasi nepakankamu finansavimu, todėl apie tai reikėtų kalbėti, gal kalbėti 52 punktė, 24 punktė taip pat kalbama apie žmogaus teisų e, gynėjus, ypač tie, kurie pasisako už asmenų įkalintų e, paleidimą ir be to nevyriausybinės organizacijos Europoje dažnai pabrėžia tokius įvykius ir labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, kuri mano manimu pakankamai atsispinti šiame pranešime dėl veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos. Galbūt reikėtų reikėtų kaip nors e, išryškinti šios ataskaitos e, turinį. Bet to 44 punkte pranešėjas labai teisingai teikia, kad e, kai yra pažeidžiamo žmogaus teisės tam tikrose įmonėse, tai nukentėję turi turėti teisę kreiptis į e, teismus. Ir be to Ženevoje esantis e, nevyriausybinių organizacijų e, atstovas arba biuras turėtų padėti jiems trečios klausimus, bet to valstybės narės ir ES turėtų padėti tokiais atvejais. Be to reikėtų e, priminti, kad parlamente vyko diskusijos mes primėme visai kitokį požiūrį negu kai kurios valstybės narės. Šiais metais pirmoji stebėsenos ataskaita bus parengta dėl ES prievolių pagal konvenciją įgyvendinimo. Taigi plenarnėje sesijoje, ko gero, taip pat vyks įdomios diskusijos, kadangi jų metu turėsime pažvelgti į perspektyvą, į metus į priekį ir iš tikrųjų norėčiau padėkoti kolegai Pensieri už šitą pranešimą. Tikiuosi, kad jam bus pridėta parlamente. Tanok. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Panseri už šitą pranešimą šešėlinis pranešėjas Henkau negalėjo atvykti, aš jo vartu ir frakcijos vardu turėčiau išsakyti keletą pastabų. Kolega šešėlinis pranešėjas pateikė 14 pakeitimų siūlymų. Aš jau daugelį metų susipažįstu su tais kasmetiniais pranešimais arba uh, ataskaitomis prieš septynis metus aš buvau komiteto vicepirmininkas ir noriu pasakyti, kad mūsų frakcijoje visada buvo pasakyta, buvo pasakyta už pagrindinės žmogaus teisės, o dabar truputį yra pasukama link politinių, socialinių vertybių ir būtent dėl kai kurių aspektų šiame pranešime mums kyla abejonių dėl, pavyzdžiui, verslo teisės. Pavyzdžiui, 76, 76 dalyje kalbama apie žemės grobimą. Tai yra antra eilinio, eilinio prioriteto klausimas, o pavyzdžiui, tokios teroristų grupės kaip ISIS, kurios patenka ties tiesiog į tą mm, temą, kurioje yra kalbama apie prekybą žmonėmis, apie naują e, vergystę ir taip toliau. Aš manyčiau, kad frakcijos vardu dar nereikėtų kalbėti apie kokius nors bendrus e, sąžinės dalykus, e, požiūris į tos paties lyčių, as, lyties asmenų vedybas. Mes nesame suformulavę bendrojo požiūrio, taigi kiekvienas mūsų frakcijos narys vertina tuos klausimus pagal savo požiūrį į sąžinę. Ausrevčius. Ačiū. Alde frakcija labai aktyviai dalyvavo diskusijose ir kartu bandė pateikti pasiūlymų dėl kompromisinio teksto. Mes pateikėme 30 pasiūlymų. Tiesiog norėčiau padėkoti kolega, kolegai Panceri, kuris sukūrė labai darbingą atmosferą, ieškant visiems tinkamo kompromiso Suprantama, kad ne kiekvienos politinės frakcijos šitas kompromisas buvo priimtas, tačiau dabartinio teksto dauguma dalių mus tenkina. Išskyrus dėl devinių pakeitimų, siūlymų, dėl kurių mes susitarėme, reikėtų išvelgti pranešime labai svarbes tendencijas dėl politikos trečiosios šalyse. Šita ataskaita dabar yra labiau subalansuota ir dabar šios ataskaitos kokybė pagerėjo lyginant su ankstesniais metais. Iš tikrųjų, aš laukiu ataskaitos už 14 metus ir tikiuosi, kad jame bus išryškintos naujos tendencijos žmogaus teisės teisų srityje, ypač įvertinant agresyvę e, valstybių politiką, kaimininių valstybių, šiuo atveju, pavyzdžiui, Ukrainos atžvilgių. Taigi aš su nekantrumu laukiu ataskaitos už 14 metus, o dabar apibendrinamas noriu pasakyti, kad pakanka priežasčių būti patenkintiems šiuo kompromisiniu pranešimu ir tikiuosi sėkmingo galutinio balsavimo dėl šio teksto. Eh, la palabra, eh, no, Lochbil. Dėkoju. Pone Lochbilar, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, kad parengė uh, pranešimo projektą ir taip pat kompromisinius pakeitimus. Mūsų pateik, mes pateikėme aštuonis kompromisinius e, pakeitimus ir darbas tikrai buvo gerai nuveiktas. Ir e, turėjome pateikę ir tam tikrų pasiūlymų dėl e, pačių formuluočių ir, kaip buvo pasakyta, dar yra rengiamas žodinis pakeitimas. Mes pateikėme keletą pasiūlymų dėl žmogaus teisų gynėjų padėties e, stiprinimo, ypač kalbant stiprinant jų ekonominės, socialinės e, teisės. Ir taip pat mums svarbus buvo e, žemės grobimo klausimas, kuris atspindėtas ir dėvė pranešime pozicijoje. Mes esame pasiūlę ir savo atskirą punktą dėl e, konfliktus, dėl e, žemės e, būtent šios tokios politikos, kuri būtų vykdoma šiame kontekste, taigi atskirą pakeitimą esame pateikę. Ir mes, kaip ir kaip ponas pranešėjas, kaip ir ponas Prėda sakė, kalbant apie specialų įgaliotinį, e, iš ES specialų įgaliotinį dėl e, humanitarinės teisės, tarptautinės teisės, kuris būtų tokios teisės e, stebėtojas. Mūsų manimų reikėtų šiam klausimui parengti atskirą pranešimą. Ir mes praėjusiame parlamento pranešime jau esame sutarę, kad tokio įgaliotinio pozicija yra labai svarbi, jie padėtų sustiprinti ES e, poziciją ir dalyvavimą tarptautiniuose forumuose. Taip pat esame pateikę pasiūlymų dėl, pavyzdžiui, kovos su žmon... prekyba žmonėmis. Ir taip pat norėjome įtraukti ir aspektus susijusius su sporto renginių organizavimu. Praėjusiuose diskusijose dėl Ukrainos ir jos ir būsimųjų olimpinių žaidinių, kurios turės būti organizuojamos Rusijoje, tai irgi iš, įkelia tokius pasvarstymus, pamastymus. Mes e, taip pat e, paprašėme atskiro punkto, kuriame būtų aptariamos e, ne, nepilotuojamų orlaivių klausimas ir nenoriu daugiau jokių kitų mūsų pateiktų pasiūlymų analizuoti, nes tai užimtų per nelik daug laiko. Dėkoju uždėmesi. Pone Korau. Va bene, abbiamo... Grazie, Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau ir pakomitėtyje žmogaus teisų pakomitetyje pabrėžėme e, pono Panceri darbas buvo atliktas tikrai labai gerai, parengtas geras kompromisinis tekstas ir yra labai svarbu ir tai, ką pasakė ponė Lochpiler, aš su ją visiškai sutinku. Bet be viso to, ką ji išsakė, mes norime pasakyti, kad pasisakome už antrą asmenį kaip žmogaus teisų atstovą ar įgaliotinį nu, iš ES pusės. Pirmininkas. Mes nesutinkame su bendra šio pranešimo tendencija, nes manome, kad ES negali dalinti pamokymų likusiai pasaulio daliai, kalbant apie žmogaus teisės. Mums nepatinka toks ES kišimasis ir toks blogas, nevykęs Amerikos atitinkamų institucijų veiklos kopijavimas. Dėl to e, pateikiau įvairius pakeitimų pasiūlymus, jų yra beveik 28 nes mūsų manimų labai daug aspektų trūksta, pavyzdžiui, dingusiųjų Meksikoje ar palestiniečių klausimo, arba Gvantanavo kalinių e, klausimo ir panašiai. Šis parlamentas turi taip pat turi pasmerkti ir Maroko vykdomus žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ir pastarojoje kadencijoje įvairūs parlamento nariai buvo išsiųsti iš šios šalies, kai jie stengiasi patekti į e, okupuotus regionus. Dėl to mums reikia pagalvoti apie misiją, kuri turėtų būti nusiusta į tos regionus, tačiau jinai dėja iki šiol nebuvo ten nusiusta dėl Maroko, iš Maroko pusės vykdomo spaudimo. Ispanijos vidaus reikalų ministras e, labai e, gėdingai e, sus, ėmėsi palaikyti labai gėdingus ryšius su Maroko valdžia. Ir vakarų Saharos žimtose teritorijose ir jungtinės tautos turėtų būti labiau matomos. Mm, kol kas iki šiol neįvyko būtinas referendumas ir nebuvo paleisti į laisvę politiniai kaliniai. Na, mes manome, kad uh, pranešėjas turėtų atsižvelgti į tas tarptautinės teisės e, nuostatas ir visą tarptautinę situaciją ir UNO dalyvavimo būtinybę. Negalime leisti, kad ir toliau vyktų e, konfliktas tarp Alžyro ir Maroko Ir mata, matant, kokiomis nes neteisėtomis priemonėmis e, vadovaujasi Maroko valdžia, reikia pripažinti, kad vakarų Saharos e, tam tikros teritorijos yra nelegaliai neteisėtai okupuotos ir mes neturėtume tapti tokių e, žmogaus teisų pažeidinėjimų liudininkais ar to labiau sąjungininkais ar samokslininkais. En esta casa, y estoy de acuerdo en un enfoque temático. Aš iš tikrųjų galiu pritarti tam, ką sakė ponas Prėdė ir sutinku su pranešėjo poziciją bei pritariu socialistų koordinatoriaus nuomenė. Aš patikiau kelių pakeitimų, kurie išsako mm, panašią poziciją. Mes iš tikrųjų turime elgtis logiškai. Jei pranešėjas renkasi teminį požiūrį, tai iš tikrųjų būtų netinkama teikti kažkokias konkrečias geografinės nuorodas į šį pranešimą, nes Jeigu taip, tai reikėtų tada minėti visas šalis, kur yra žmogaus teisų pažeidimų. Tačiau e, tai reikštų daugybę atvejų ir mes iš tikrųjų nenorime, mm, kad e, dokumentas būtų šališkas. Mes iš tikrųjų tada turėtume viską įtraukti. Aš manau, kad pranešėjas labai nuosekliai elgesi, pasirinkęs teminį požiūrį. Žmogaus teisų klausimas labai jautrus ir tema pati labai jautri, taigi pranešėjas negali iš tikrųjų pasirinkti 3-4 šalių, 3-4 konkrečių atvejų, tai būtų pažeista visa pranešimo pusiausvyra ir objektivumas pranešėjas iš anksto pasisakė, kad renkasi teminį požiūrį. Ačiū, ponė Gomis. Aš manau, kad svarbu tai, kad yra paskelbta šį ataskaitą dėl žmogaus teisų ir demokratijos padėties. Tai yra galimybė mūsų vyriausybėms priminti, kad jos turi elgtis nuosekliai atsižvelgdamos į žmogaus teisų padėtį užsienio e, politikoje. Norėčiau padėkoti Antonijo Panzerį už jo darbą. Jis yra puikus tolesnio darbo pagrindas, taip pat puikiai įtraukti kitų kolegų ir mano pačios teikti pakeitimai. Ir aš suprantu, kad siekiama uh, racionaliai organizuoti pranešimą pagal temas. Tačiau aš nemanau, kad žmogaus teisių srities pranešimas gali būti dokumentas, kuriame nebūtų nuorodų į konkrečius žmogaus teisų pažeidimo atvejais. Aš buvau viena tų, kurie teikia pakeitimus dėl vakarų Saharos Iš tikrųjų, mes kalbame apie konkretų regioną, kuri yra pažeidžiamos žmogaus teisės mm, ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mm, tarptautinio mm, susitarimo dėl pilietinių ir socialinių teisių Pirmas straipsnis e, šio dokumento kalba apie apsisprendimo laisvę. Taigi mes kalbame apie pagrindinės žmogaus teisės, kurios yra pažeidžiamas. Ir dėl to individualių asmenų teisės nėra apsaugotos. Tie, kas laikome save Maroko draugais, neturėtume iš tikrųjų užmerkti akių į šį klausimą. Marokas turi jungtinių tautų kontekste spręsti šį klausimą ir aš visiškai nesutinku su tų valstybių narių pozicija, kurios tiesiog nenori gilintis į šį klausimą ir nenori kažkaip trikdyti draugų Maroke. Tai tikrai visiškai uh, nederama pozicija, neatitinkanti nei žmogaus teisų, nei tarptautinės teisės. Ir būtent dėl to mes visada vakarų Saharos atvejį siekiame minėti būtent čia. Nes aš jau iš tikrųjų ne pirmus metus čia dirbu ir puikiai žinau, kiek sunkumų mums kyla siekiant apsilankyti vakarų Saharoje ir kalėjimuose ten. Aš esu ten lankiusis, ne su parlamento delegacija, o su frakcijos delegacija. Mes bandėme susitikti su kaliniais rabato kalėjimuose ir mes neturėjome tokios galimybės. Mums tai nepavyko. Ir lajūne Mes lankėmės ten kalėjime, bet negalėjome susitikti su kaliniais. Tai yra visiškai nepriimtina. Taigi tai nėra gera politika ir tie, kas sako, kad yra Maroko draugai, negali toliau šios problemos ignoruoti. Ir mes turime nepamiršti savo įgaliojimų žmogaus teisų srityje. tie, kas teikiame šį pasiūlymą, jo neatsijimsime ir visos frakcijos turi vadovauti savo poziciją, savo atsakomybę. Aš manau, kad mes neturime vengti žmogaus teisų pažeidimo klausimo mm, vakarų Saharoje. Pagrindinė problema čia yra apsisprendimo. Vakarų Saharos žmonių apsisprendimo klausimas. Ačiū, ponė Gomes. Rikardo Seri iš išorės veiksmų tarnybos dabar. Ačiū pirmininkė. Mūsų pozicija trumpai. Mes galime pritarti šiam pranešimui. Mes manome, kad jis itin koncentruotas ir e, tinkamai pasirinktas pono Pancerį požiūris, teminis požiūris. Kaip ir sakė ponas Pancerį, ataskaita paskelbta mums labai aktualiu metu Viena vertus, baigėsi mūsų dabartinio veiksmų plano įgyvendinimas žmogaus teisų ir demokratijos rytyje ir taip pat e, baigėsi procesas, kurio metu aptariamas naujasis veiksmų planas ir ateities veiksmai. Taigi manome, kad šis pranešimas yra pateiktas pačiu metu, pačiu laiku ir mes, aišku, atsižvelgsime į visus pateiktus pasiūlymus. Kai kurie uh, jų, kurias galėčiau paminėti, tai aišku tai, kad mūsų užsienio politikoje žmogaus teisėms turėtų būti skiriamas pagrindinis vaidmuo ir svarbu žmogaus teisės įtraukti į visas mūsų politikos rytis. Tai stengiamės daryti ir anksčiau ir turime to siekti ateityje. Tai turėtų spindėti ir mūsų naujajame veiksmų plane. Mes taip pat manome, kad kai kurie pragmatiniai, konkretus pasiūlymai yra itin svarbus šiame pranešime. Būtent, kai kalbama apie mūsų priemonių, konkrečių mūsų priemonių įgyvendinimą. Kai kurios priemonės iš tikrųjų turime siekdami įgyvendinti ar užtikrinti žmogaus teisų e, saugojimą. Taigi svarbu, kad tos priemonės būtų įgyvendintinas. Ir pranešime yra pateikti pasiūlymai Pavyzdžiui, minimas žmogaus teisų dialogas, žmogaus teisų delegacijos ir taip toliau. Taigi mes turime stiprinti šias priemonės ir sieksime tai daryti kartu su Europos parlamentu. Galiu tuo baigti savo pasisakymą ir galiu pasakyti, kad mes rengiame naują ataskaitą, 14 metų ataskaitą, kuri bus greičiausiai parengta šių metų birželį. Ir mes, aišku, lauksime ir panzerį pranešimo gyvendinimo artimiausiais mėnesiais. Ačiū. Toliau žodis ponui Panzerį. Labai trumpai norėčiau padėkoti visiems. Ačiū šešėlinėms pranešėjams, visiems kalbėjusiems. Ačiū ponui Hautui už e, jo palaikymą Manau, kad iš tikrųjų dabar mes turime galimybę iš tikrųjų padaryti kažką gero. Porą konkrečių pastabų. Vakarų Saharos klausimas. Kadangi pasirinkau teminį požiūrį savo pranešimui, tai sutinku su ponu Prėda kai sakė, kad galbūt nebūtų tinkama minėti konkrečias geografinės e, vietovės. Tačiau gavau pakeitimų iš šešėlinių pranešėjų ir buvo pasiūlyta pagalvoti apie kompromisinį pasiūlymą šio klausimu, kompromisinį sprendimą šio klausimu. Taigi gavau nemažai pasiūlymų ir jau dabar galiu pasakyti, kad kad niekas nesakytų, kad laiku neįspėjau, jeigu iš tikrųjų nepavyktų pasiekti kompromiso šiuo klausimu, tai mano nuomonė reikėtų tada netvirtinti visų pakeitimų susijusių su šiuo klausimu. Tada mes tiesiog laikytumėmės to pirminio požiūrio, tai būtų teminių požiūrių pagristas pranešimas. Taigi aš dabar visus, visiems pasakau, jeigu mes rasime kompromisą šio klausimu gerai, jeigu ne, tai požiūris bus tik teminis šiam pranešimui toliau. Tarptautinė teisė ar specialusis įgaliotinis tarptautiniai teisėjai, suprantu, kokiais argumentais remiamasi tiekiančių pasiūlymą, mano nuomonė šiek tiek kitokia. Dabartinio specialio įgaliotinio įgaliojimų pratesimas, praplėtimas yra vienas klausimas, tačiau galbūt iš tikrųjų mes turėtume demokratiniu metodu spręsti dėl šio pakeitimo. Turėtų būti balsuojama, ar mes turėtume praplėsti dabartinio specialiojo įgaliotinio įgaliojimus ir galbūt vasario 19 dieną mums pavyks ar įvyks balsavimas e, ir komitete bus priimtas sprendimas. Ačiū. Dėkuoju kolegai Panseri. Baigiame aptarinėti šitą klausimą Strasbūrė vasario 9-ąją. Toliau tęsime diskusiją. O dabar turėtume po penkių minučių pertraukos pradėti išplėstinio išplėstinį biuro posėdį.